Pradedame posėdį. Labai ačiū už tai, kad susirinkote visi. Čia yra naujovė vėlgi grįžti į šią salę. Dėkuojame visoms tarnyboms, pirmininko tarnyboje Inte, Inlo ir kitiems, kurie prisidėjo prie šio parengiamojo darbo. Ir pradėsime iš karto. Norėčiau pasakyti iš karto, kad tai yra techninių bandymų sesija. Norime patikrinti, ar veikia visos sistemos, ar veikia vertimo aparatūra, mikrofonai, švies, apšvietimas e, ir taip toliau. Šiandien netaip, nekreipsime dėmesio į vertimo kokybę. Mes džiaugiamės visada jūsų vertimo kokybę šis bandymas nebus protokoluojamas ar kaip nors kitaip įrašinėjamas. Tikriausiai visi matėte programą, pradėsime nuo kelių diskusijų. Pirmiausia, dėl Atlanto šiaurės rytų žvejybos, skumbrės žvejybos, po to 15 metų biudžetas. Šios diskusijos parinktos dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis yra tai, kad tai yra įdomios, nuostabios temos, kurios neleis jums užmygti. Eh. Parlamentarus raginame naudoti mėlyną kortelę, norime išbandyti šią sistemą taip pat. Galbūt, jeigu norėsite pakalbėti dėl posėdžio tvarkos, taip pat prašom prašyti žodžio. Ir kaip ir per realią plenarinę sesiją prašom atsistoti, kai kalbėsite, nes niekas nekalba sėdėdami. Kaip sakiau, posėdis pradedamas. Pirmasis klausimas yra bendra diskusija apie žuvininkystę Du klausimai žodžių komisijai dėl skumbrės žvejybos šiaurės e, rytų Atlante ir klausimas komisijai dėl jūros ešerio išsaugojimo. Taigi pirmiausia žodis autoriams.